like to to Norėčiau dabar pradėti balsavimo motyvų paaiškinimo sesiją. Taigi pirmiausia, suregistravo ponia Over dėl pono Bergė ataskaitos. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Na, tiesąkant, dabar sunku ką išnekėti, bet šitas e, lankstumo priemonės, mobilizavimas ir sprendimas, kurį priemėme, e, rodo, kaip sėkmingai vyksta institucijų bendradarbiavimas. Tai taip pat e, byloja, kad institucijos, man esant, būtina finansuoti šią programą. Taip pat pozityvus dalykas yra tai, kad mes sugebėjome rasti E, trūkstamą finansavimo dalį energetikos projektams. Ir dėl su šių priežasčių aš balsavau už rezoliuciją. Uh, the... Toliau. Kitas pranešimas, taip pat pono Bergė pranešimas dėl Europos e, ekonomikos gaivinimo plano. E, Pane Rebė, taip pat norėjau pasisakyti šio klausimo. Aš e, pritariu ir šiam pranešimui, kadangi steikinimo komiteto darbo rezultatas, nes žinote, kad procesas buvo komplikuotas, sudėtingas, bet rezultatas buvo pozityvus. Ir e, bus dabar galima patvirtinti ekonomikos gelbimo planą ES. Balsuojant dėl biudžeto Mes taip pat sutarėme e, šiam tikslui skirti 2,40 milijardo eurų. Taigi, aš palaikiau šį pranešimą. Dėkoju. Toliau pername prie studentų banko pranešimo. Pirmiausiai mano sąrašė yra ponas Deivis. Na, e, viena iš partijų apkaltino mane, kad e, e, aš tarsi atstovauju tam tikros pramonės šakos interesams, tačiau aš e, iš tikrųjų didžiuodamasis atstovauju tai pramonė, kuri išskiria mažai anglės dioksido. Tais atvejais atstovami kieno nors interesai ir mane visą laiką kritikuoja už energetiškai efektyvių projektų gynimą kai kurie e, žmonės tengiasi apjuodinti e, mūsų reputaciją. Ir e, pavyzdžiui, BP partijos e, e, ataskaitos nėra švarios, e, audito patikinimas rodo, kad jų pačių buhalterija yra tai vedama ne visai atsingai. Taigi reikėtų pasiaiškinti, kieno reputacija yra švaresnė. Toliau pan Fox. Pone pirmininkė, jeigu galėčiau e, pacituoti 18 amžiaus britų parlamentarą, pan Henk, e, e, ES biudžetas. E, padidėjo, didėja ir nebus mažinamas. Aš e, balsau prieš e, rezoliuciją, kadangi e, čia yra viršytas to vieno BVP procento limitas. Mes neturėtumėm viršyti šios ribos, kadangi kiekvienas euras yra vis tik mūsų mokėtojų, mokesčių mokėtojų pinigai ir mes turėtumėm labai atsakingai elgtis su šiomis lėšomis. Toliau, panas Kamal. Ačiū, ponė pirmininkė. Nuostabu, kad metai baigėsi e, jums vadovaujant savo e, patyrusią ranką. E, dėkuoju Jums už galimybę pasisakyti. Tikiuosi Jūs matyti kitą metą. Aš, kaip ir mano kolegos, taip pat balsavome prieš biudžetą. Keista, kaip dažnai mes kalbame apie Europos bendras vertybės, solidarumą su piliečiais ir tuo metu, kai daugelis šeimų be bendruomenių šiaip netaip e, kovoja su dabartinė ekonominė situacija, daug kas praranda darbus, vos sugeba mokėti savo e, sąskaitas. Aš manau, kad tiesiog na, negidėta, neregėta, kad mes balsuojame už biudžeto didinimą, kuriame visiškai neatsižvelgiama į dabartinę ekonominę padėtį. Aš manau, kad mums reikia e, racionalių finansų, mums reikia e, atspindėti savo elektorato e, tam tikrus nuogastavimus ir be abejo turime atsakingai elgtis su mokesčių mokėtojų pinigais. Tik taip galėsime užtikrinti augimą, kurio taip reikia e, visoms ES valstybėms ir jų piliečiams. Būtent dėl to aš balsavau prieš biudžetą ir tą progą noriu taip pat visiems padėkoti ir palinkėti linksmų kalėdų bei gerų naujų metų. Kągi, dabar pername prie pasisakymų dėl balsavimo Baltarusijos klausimų. Pone Afrikaina. Ačiū, pone pirmininkė. Aš balsavau už rezoliuciją, kadangi Baltarusija e, savaškai yra rodiklis, kiek ES e, rūpina savo kaimynais. Ir nepaisant su pastangų, kol kas e, įvyko tik labai nedaug pozityvių e, pasikeitimų. E, dabar iš opozicijos mes išgirdome, kad prezidentas ketina pasirašyti e, naują dekretą, kuris apribos e, prieigą prie informacijos internetu. Mes kalbame apie tai, kad Baltarusiją reikia priartinti prie Europos, bet pirmiausia, mes turime na, tiesiogiai palaikyti santykius su Baltarusijos piliečiais. Dabargi atrodo, kad mes koketuojame tik tai su Baltarusijos e, e, valdžia. Pavyzdžiui, mes e, atšaukėme apribojimus kelionėms, bet eiliniams Baltarusijos piliečiams e, tas draudimas dar galioja. Taip pat 60 eurų mokestis už vizą yra daugam per brangus. Tuo tarpu, pažiūrėjus, Rusijos piliečiams ši kaina dvigubai mažesnė. Na, mes turbūt nenukentėtumėm jeigu Baltarusijos piliečiai e, apmokėtų tik tai vizų savikainą, kas yra nedaugiau 5 eurų. Kągi, aš e, būčiau dėkingas, jeigu panas Brok ir panas Arskovskiai išeitų diskutuoti kur nors kitur, ne šioje salėje. Pone Brok, gal galite perkelti diskusijas e, iš salės kur nors į kitas patalpas? Could you please have your discussion outside of... Būkite malonus dar kartą, apleiskite salę ir teskite diskusijas kur nors už jos ribų. Išeikite lauk. Brock, please... Pone Brok, dar kartą prašau apleisti salę ir tęsti diskusijas už jos ribų. Aš Pone Preda, jeigu jūs norite pasakyti dėl to, kaip balsavote Baltarusijos klausimu, tada aš galiu be abejo suteikti žodį ir būtent dėl to prašote žodžio. Norėčiau pasakyti dėl pana Šulco pirmojo pateikimo, pirmojo pasiūlymo. Uh, Aš noriu pasakyti, kaip aš balsavau ir kodėl balsavau dėl pono Šulco pirmojo pasiūlymo. Ne, tai aš maniau, kad jūs norite pasakyti Baltarusijos klausimu. Kol kas turime e, mūsų rezoliucijų sąrašą, taigi dabar e, Kongo demokratinės Respublikos e, ponė Andrikėne. Ačiū pirmininkė, aš irgi balsavau už šią rezoliuciją, kadangi situacija, Kongo Respublikoje yra siaubinga. Dešimtus tūkstančių žmonių kas mėnesį yra nužudomi šioje šalyje dėl to, kad smurtauja ginklos grupuotės. E, ir dažnai pačios Kongo karinės pajėgos yra šių įvykių centre. E, jos be jokių apribojimų naudoja jėgą ir paprastai nukenčia civiliai. Moterų situacija yra siaubinga. E, seksualinis smurtas vėlgi yra šioje šalyje paplitusi problema praktiškai visos kariančios šalis masiškai prievartauja moteris, įskaitant ir e, oficialiosios armijos kariškius. Europos karinės įsikišimas e, padėjo kažkada tai panašiai situacijai užkirsti kelią nusikaltėms Ruandoje. E, Kongas iš tikrųjų daugiausiai kenčia dėl nebaudžiamumo atmosferos. Ir jeigu mes norime pasiekti rimtesnės uh, pažangos, mums reikia, kad tarptautinė bendruomenė aktyviau įsikištų įvykius tenais. Todėl mes manome, kad daugiau išteklių turėtų būti skirta šiam klausimui spręsti per jungtinės tautas. Ačiū. Ir galų galia ponas Dever. Mikrofonas nei. Prieš mums išvykstant į kalėdinio atostogų ir prieš mėgaudamsi kalakutu ar kitais garduminiais, kuriuos valgome per šventes, turėtumėm nepamiršti, kad Kongo demokratinėje respublikoje <clears throat> daug žmonių net ir per šį švenčių laikotarpį bus nužudyti. Beveik 5 milijonai žmonių ten jau nužudyti nuo 1999 metų. Ir vertinama, kad maždaug 44 tūkstančiai, tai yra nedėlio Anglijos miestelio e, gyventojų skaičius e, žūva kas mėnesį. Kai mes švesime kalėdas, mes turėtumėm apie tai sumastyti ir pagalvoti, ar šie žmonės Kongo demokratinėje Respublikoje ir mes esam tos pačios planetos gyventojai. 21 metus ar ilgiau jungtinės tautos uh, e, stengiasi stabilizuoti padėtį šioje šalyje, bet tik tai su 20 tūkstančių kariškių pajėgomis, kaip įmanoma palaikyti taiką, e, turint tik tai tokias pajėgas. Mums reikia padėti jungtiniam tautom e, imtis veiksmingų priemonių, e, areštuoti tuos, kas e, elgesi nebaudžiami, kurie prievartauja, kurie žudo moteris ir vaikus. Ir mums reikia labai rimtų priemonių imtis tam, kad šita patis būtų skubiai nutraukta. Na, tai buvo paskutinis pasisakiusis mano sąraše. E, o šiaip jau likusiai, jeigu norite dar pasakyti, turėtumėte iš anksto e, pranešti apie tai tinkam tarnybom. Pone Budik, e, aš noriu pasakyti e, dėl rezoliucijos e, dėl galimybės visuomenės supažinti su dokumentais teisinio pagrindo patobulimais, tačiau atrodo, kad mano prašymas kažkokiu tai būdu nepateko, nepasakysiu. Na, aš sakiau, kad sistemoje įvyko sutrikimas ir jūs iš tikrųjų, mes užregistravome jūsų prašymą. Taigi prašom, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. EPP frakcijos vardu noriu pareikšti, kad EPP balsavo prieš šią rezoliuciją. Ne todėl, kad e, jį pasakytų prieš skaidrumą arba prieigą prie dokumentų, e, ypatingai pagal naujos sutartys algas bet todėl, kad e, jinai pateikė savo rezoliuciją, dėl kurios net nebuvo balsuota. Mūsų rezoliucijoje mūsų nuomonė buvo išdėstas e, labiau subalansuotas požiūris į šią subtilę temą. Pone pirmininkė, mes turime būti atsargus, kada kalbame apie prieigą prie dokumentų ir skaidrumą, kad ne peržengtumėm tam tikrų protingų ribų, kad e, nepaviešintumėm tų dokumentų, tų procedūrų e, iki tokio laipsnio, kai visa sistema pradės e, strikti. Mes turime kartais slaptų dėrybų, uždarų dėrybų ir jos turi būti baigtos prieš paviešinant rezultatus, nes kitaip paprasčiausiai pakirsime sistemos pamatus. Kągi, ačiū. E, rytinė darbo sesija turbūt yra baigta ir dabar darbą pradėsime vėl trečią valandą.